Herr Präsident! Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ponius ir ponai, labas rytas. Prašau visus susėsti. Pradėsime posėdį. Ja, sehe, Frau Creighton ist noch nicht im. Ponios Creighton dar nėra salėje, tai aš siūlau pradėti ponui Baroso. Pone Audy, jūs norit kažką pasakyti? Monsieur le Président, euh, j'ai régulièrement attiré votre attention sur euh, l'absence des relations politiques que. Pirmininkė, aš